Dar kartą norėčiau padėkoti Jums. Dėkoju, gerbiami kolegos. Diskusijos šio klausimu yra baigtos. Balsuosime rytoj 11.30. O dabar mes galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto tai yra ponios Niki Cavela parengto pranešimo energetikos veiksmų planas iki 2050 metų. Žodis pranešėjai. Pedre. Labai dėkuoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo, o labiausiai noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, sekretoriatui ir politiniams e, patarėjams ir konsultantams. Europos energetikos politikos esmė - tiekimo saugumas, e, tiekėjų diferenciacija, energetikos šaltinių diferenciacija, e, konkurencingos kainos ir energijos efektyvumas be abejonės. Visi šie politikos elementai petys į petį atitinka bendrai tikslą sumažinti CO2 išlakas. E, ponios ir ponai, šiandien e, savo kalboje norėčiau sutelkti dėmesį į tai, kas nėra įtraukta į e, tą bendrąjį planą. Mes visi teisės aktų, kurie esame atsakingi už ilgalaikį išgyvenimą ir Europos piliečių gerovę. Turiu galvoje energetinę perspektyvą. Ponios ir ponai, norėčiau šiek tiek pakalbėti apie energetiką ir pateikti keletą pasiūlymų e, energetikos politikai, kuri turi būti realistiška, pamatuota, bet tuo pat metu turi e, išeiti iš mūsų žinomų realybės sąlygų. Tačiau tuo pat metu reikia ne per daug nuo jos atitolti ir siekti kompromiso. Turime siekti pusiausvyros tarp energetikos ir aplinkos apsaugos. E, dogmatinis vienos ar kitos pusės vertinimas e, sukurs ne ką kitą ES, kaip tik energetinį skurdą ir Europos deindustrializaciją. Mes, europiečiai, jau pralaimime konkurencinėje kovoje. Mes praradome savo kūrybinę dvasę ir neišnaudojame turimų energijos šaltinių. Mes nepavertėme jų e, nekenksmingais aplinkai Ponios ir ponai, Europą sukūrė drąsūs vyrai ir moterys, kurie e, viską vertino kaip iššūkį, o ne grėsmę. E, pagalvojus apie ateitį, negalima e, galvoti apie kažkieno anuliavimą, sunaikinimą, uždarimą ar išardymą. Reikia galvoti apie tai, kaip geriau galime išnaudoti turimus dalykus. Maždaug dabar 50 procentų šeimų biudžeto tenka energetikos išlaidoms padengti. Kiek ilgai taip galime gyventi? Bulgarijos žmonės išėjo į gatves, vyriausybė žlugo dėl energijos kainų, dėl elektros kainų. Taigi aš nenoriu būti uh, lemti, liūdną lemti skelbiančią parlamentare. Bet be bejonės mes Turime suprasti, kad dėl energetinio skurdo kils daug neramumų. Todėl šis pranešimas yra nepaprastai geras. Socialistai savo ruoštų įtraukė į šį pranešimą socialinę dimenciją, kuri taip pat yra nepaprastai svarbi, pabrėžiu tai. Gerbiamas komisijos nariai, pademonstruokime daugiau pozityvaus požiūrio į skalūnų dujas. Europiečiai to nusipelno. Gerbiamas komisijos nariai, aš suprantu, kad jūs suvokėte, E, pie e, viduržėmio jūros pietryčiuose esančio rezervo reikšmę. Taigi paremkime e, tą, to rezervo egzistavimą ir sukurkime energetikos komisiją Europos pietrytiniai pusiai. Jos nuolatinės narės būtų Graikija, Kipras, Italija ir be abejo visa Europos Sąjunga. Ta teisė mums yra suteikta 191 Lisabono sutarties straipsnių. Pagal šį straipsnį ES turi teisę imtis priemonių įgyvendinti ES energijos tiekimo saugumo garantijas. Taigi, e, Graikija galėtų tarnauti kaip regioninis centras, kuriame būtų kaupiama ir toliau parduodama energija, be to būtų galima sukurti regiono kainodaro sistemą. Tada me, Europa turėtų integruotą e, gamtinių dujų vidaus rinką, kuri yra nepaprastai svarbi. Gamtinės dujos valstybėms narėms nepaprastai brangiai kainuoja. Taigi mes, europiečiai, turime galvoti apie savus vietos rezervus. Tai gali būti ir atsinaujinantis energijos šaltiniai arba iškasamasis kuras. Jeigu to nematysime, nebūsime objektyvūs. Vietos ištekliai atlieka nepaprastai svarbu vaidmenį. Tačiau negalime reikalauti, kad būtų siekiama privalomų tikslų, kol neturime centralizuotos energijos sektoriaus valdymo sistemos Europoje. Kitaip tariant, pereimas prie atsinaujinančių energijos šaltinių neįvyks per vieną dieną. Reikia bendro europietiško požiūrio į šį klausimą. Ačiū. Ben. Dėkoju. Toliau komisijos narys ponas Oettinger. herr präsident meine Ačiū pirmininkė, gerbiamus ponios, gerbiami ponai, parlamento nariai. Energetikos veiksmų planas iki 2050 metų turėjo pradėti diskusiją, kuri turėtų persikelti ir kitą dešimtmetį. Ir ta diskusija turėtų parodyti, kaip turėtų vykti e, energetikos ir klimato e, politikos europeizavimas reikia kalbėti apie ilgalaikę šių politikos skripčių ateitį. Ko gero nėra jokio sektoriaus, kur reikia planuoti taip toli į ateitį kaip energetikos sektorija. Čia reikia užtikrinti patikimą aprūpinimą žaliavomis, nafta, dujomis, anglimi, biomase. Taip pat reiškia, tai reiškia, kad reikia didinti ir e, pajėgumus, panaudoti geoterminę, brandolinę, saulės vėjo e, energiją. Taip pat tai reiškia, kad reikia e, statyti saugiklas, kurti saugojimo technologijas. Energetika reiškia ir moksliniai tyrimai, tai reiškia ir transporto infrastruktūra, tinklai ir dujotekiai. Energetika reiškia ir investicijos į didesnį energetinį efektyvumą. Kalbant apie visas šias priemonės, būtina planuoti ją ateiti bent jau penkeriems dešimčiai metų. Žemės ūkija reikalingi treji, penkeri metai. Jeigu yra perkamos kokios nors mašinos, tai reikia planuoti aštuoneriems, dešimt metų į priekį, penkiolika metų į priekį statant jėgainės reikia planuoti bent jau 20 metų į priekį. Pavyzdžiui, galėčiau pasakyti apie vėjo jėgainės, saulės jėgainės. Na, o statant brandolinės jėgainės reikia planuoti priekį bent 50-60 metų. Gerbiami parlamento nariai, tokia jau realybė. Mes paskui galėsime pasiginčyti. E, man atrodo, tos diskusijos sukas ir apie ideologiją yra ir jėgainių, kuriams jau 40 metų. Kiek laiko galima eksploatuoti e, brandolinę jėgainę, kai kurioms pasaulio jėgainėms e, eksploatacijos trukmė buvo pratesta dar 40-50 metų. E, strategija 2020 tai buvo vakar diena, investuotojams tai yra praeitis ir dėl to labai trūksta investicijų energetikos rytyje. Mums reikia bendrų gairių e, apie tai, kaip e, atrodys energetikos pasaulis 2030, 40, 50 metais. Yra įvairių scenarijų. Bent trys Tai yra no bricket options ir yra trys tikslai. Tai yra investicijos į pažangę infrastruktūrą, tai yra būtina. Bet kokiu atveju tai yra būtina. Taip pat reikėtų labiau naudoti atsinaunančios energijos šaltinius, tai duoda daugiau naudos negu kad padaro žalos. Taip pat reikėtų daugiau investuoti į didesnį energetinį efektyvumą. Tai irgi yra teisingas kelias, dėl kurio teisingumo niekas nesikinčia. Jūsų konstruktyvių rekomendacijų ir jūsų pranešimo dėka mes dirbsime toliau. Ką darysime? Kyla klausimas, ar dar prieš 2030 metus mes turėsime privalomų e, europinių tikslų. Uh, Jeigu po tikslų 20-20-20 niekas neseks, tai tuomet energetikos ateitis bus labai fragmentuota, bus labai skirtinga valstybėse narėse. Kovo mėnesį komisijoms pristatys žalėją knygą ir ta žalioja knyga bus tolimesnių diskusijų pagrindas. Kilo štai koks klausimas. Ar Europa susitars dėl naujo CO2 emisijų mažinimo tikslo. Kyla klausimas, ar mums reikia tolimesnių tikslų, ar visiškai pakanka CO2 emisijų mažinimo tikslų. Aš manau, kad CO2 emisijų tikslas yra svarbus. Tačiau vis dėlto aš pasisakau už tai, kad šalia to tikslo būtų ir pragmatiški kiti tikslai. Tarkim, vienas iš tikslų galėtų būti atsinaunančios energetikos šaltinių įtraukimas į energetinį miksą. Jeigu pažvelgtumėm į praeitį, pavyzdžiui, 2007 metus, tai pamatytumėt, kad anamet pavyko valstybėms norėms susitarti, buvo primtas sprendimas vienbalsiai taryboje, mums reikia vienbalsiškumo. Kodėl? Yra straipsnis, kurio numeris 194 Ir pagal tą straipsnį valstybės narės yra vienintelės kompetitingos brandolinės energetikos, anglių ar atsinaujančios energijos šaltinių skatinimo srityje. Galbūt kelios valstybės narės nenorės bendro tikslo atsinaujančios energijos rytyje, bet to nepakaks. Mums reikia, kad visos valstybės narės tam pritartų tai vienbalsiai išdėstyta, tai yra vienareikšmiškai išdėstyta ES veikimo sutartyje. Ir iš karto jums dar pasakysiu štai ką. E, klimatas labai pasikeitė. Yra valstybių narių, kurios nenori europinių tikslų. Yra tokių valstybių narių, kurios sako, mes turime ir kitų rūpeščių. Bet mes turėtumėm būti ambicingi ir turime konstruktyviai diskutuoti per ateinančius mėnesius. Reikia galvoti apie tolime, tikslus tolimesniam dešimtmečiui po tikslų 2020-2020 įgyvendinimo. Reikia galvoti ir apie laikotarpį iki 30 metų. Mane tikrai labai domina, ką manote jūs Ką reikėtų toliau daryti su, su atsinaunančios energijos e, šaltiniais? Šiuo metu yra tik pirmas biokūro etapas ir man atrodo, kad čia nereikėtų siekti ambicingesnio tikslo. 10 procentų dabar toks tikslas būtų pernelyg e, ankstyvas, bet kalbant apie šilumą, uh, ir elektros energiją, tai aš manau, kad čia būtų visai gerai užsibriežti ambicingesnį tikslą. Konkrečiau kalbant, galvoju apie štai ką. Galbūt 20 metais pasieksime 32 procentų tikslą atsinaujinančios energijos srityje ir tuomet reikės galvoti apie tolimesnį tikslą, kuris vis dėlto turėtų būti realiai gyvendinamas ir praktikoje. Uh, Toliau dėl energetikos e, išorės politikos ir santykių su mūsų tiekėjomis. Jūs išsakėte tikrai naudingų pastabų. Man atrodo, kad iš tikrųjų reikėtų kalbėti ir apie skalūno dujas, jeigu JAV JAV palaiko e, ryšius su centrinės Azijos šalimis, su Iranu, kitomis šalimis ir jeigu e, bus įtrauktos ir skalūno dujos, tai tie santykiai dar labiau pasikeis. Mes e, negalime atsilikti. Jau dabar JAV yra priklausoma nuo naftos iš arabų šalių. Ir aš manau, kad vis dėlto mes e, galime e, sudaryti susitarimus ir dėl kitokių energijos šaltinių. Ačiū. Komisija e, norėjo diskusijos, taigi padiskutuokim. Pirmiausia, Sariu Švolskį, AFET komiteto vardu. Dėl energetikos išorinės dimensijos. Energetikos geopolitika keičiasi. Atsiranda nauji gamintojai, atsiranda nauji šaltiniai, pavyzdžiui, skalūnų dujos Jos e, tie šaltiniai jau labiau yra vienodai pasiskirstyti, e, labiau diversifikuoti, rinkos likvidesnės. Matome, kaip pasaulio mastu energetika demokratėja, tačiau dar tikslo nepasiekėme. ES energetikos saugumas dar nėra visiškai garantuotas. Todėl ES turėtų reaguoti į besikeičiantį energetikos e, peizažą, planuodama savo energetikos politiką iki 2050 metų. Dujos dėl pasaulinės kalūnų dujų revoliucijos E, e, vaidins vis didesnį vaidmenį Europos energetikos mišinyje, kaip kad Europos komisija numato savo energetikos veiksmų plane. Taip pat tai leis sumažinti labiau CO2 emisijas. Europos komisijos per daug optimistiškos prielaidos dėl klimato tikslų pasiekimo turėtų būti papildotos B scenariumi, jeigu rezultatai bus mažiau pozityvūs. ES išorinė energetikos politika turi būti sustiprinta. Mes turime tokias priemonės kaip vidaus rinka, konkurencija, energetikos teisė ir panašiai. Gerai, kad energetikos kompetenciją didiname, tačiau mes turėtume stengtis geriau koordinuoti energetikos pirkimą iš už ES ribų ir siekti vieningo pirkimo sistemos. Ačiū. Toliau Pone Jordan. Trajnostni energetski sistem prihodnosti bom. Ponios ir ponai, tvari ateities energijos sistema bus žymiai efektyvesnė negu šiandien. Be to, joje bus žymiai daugiau atsinaujinančios energijos. Atsinaujinančių energijos šaltinių dalis bus tokia didelė, kad visa elektros sistemos e, techninė pusė turės pasikeisti. Taip pat turės pasikeisti planavimo sistema. Dabar ji turės būti labiau, maži, labiau decentralizuota ir e, mažiau lanksti. Tai reiškia ne tik, kad mes turime sukurti išmaniausius tinklus, bet taip pat turime užtikrinti dinamišką rezervų energijos gamybą. Tam reikės milžiniškų investicijų. E, viešosios lėšos bus tik pradžia, nes e, viešasis biudžetas yra labai ribotas. Turime uh, E, sukurti e, gerą investicijų aplinką, e, garantuojančią stabilumą. Todėl aš asmeniškai remiu vieningą teisiškai privalomą tikslą, kad emisijos būtų sumažintos iki 2030 metų. Ir aš kreipiuosi Europos komisiją, kad ji parengtų keletą scenarijų, kurie leistų taip pat ir E, rasti sprendimų tam atveju, jeigu nebūtų pasiekta pasaulinio sustarimo dėl klimato kaitos arba jeigu tie sustarimai būtų per daug ambicingi, negu mes numatome. Dėkoju. Pone Kolarska Bubinska. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Cevelai už e, diskusijas ir tai, kaip buvo rengiamas šis pranešimo projektas. Komisijos pasisakymas yra labai svarbus. Labai svarbu turėti tokią ilgalaikę perspektyvą. Tai labai svarbu ir investuotojams, ir vartotojams. Yra pakeista nemažai pakeitimų pasiūlymų. Ir tai reiškia, kad na, pats pranešimas yra labai toks susidedantis iš daug elementų, ką galima pasakyti apie daugelį Europos parlamentų pranešimo. Šiame pranešime ras e, tai, ko ieško visi ir kas nori brandolinės energetikos ir tie, kurie siekia atsinaujančių energijos šaltinių, nes reikalingas visų energijos rūšių derinys. E, šiandieną mes e, susidurėme su iššūkiais. Ir dėja, e, šiame pranešime atsakymų į tuos iššūkius nėra. Iš vienos pusės. E, Vokietijoje daug investuojama į atsinaunančius energijos šaltinius. Tai reiškia, kad e, bus atsisakyta daugelio dujas naudojamų elektrinių. Mes turime tikrai formuoti eurą, bendrą europinę rinką ir bendrą europinę politiką. Ačiū. Dabar žodis ponui Reulu. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, mėly kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti e, pranešėjai Cavelę. Iš tikrųjų, buvo labai malonu bendradarbiauti. Ši tema yra politinė tema. Komisija pristato įvairius scenarius ir mus verčia pamastyti apie tai, kokias pasiekmes turėtų sprendimas A, B ar C. Ko gero, dėl to mes ir neturėjome diskutuoti apie daug skaičių. Buvo tiesiog uh, dabar pabandyta realiai padiskutuoti apie konkrečius scenarius. Tai be abejo dar nėra proceso pabaigoj, pabaiga, bet e, vis dėlto turėtumėm nesurinkti vien tik kažkokios tikslo olimpiados, turėtumėm realiai dirbti. Taip pat e, Nepamirškime įvairių alternatyvų, neturėtų būti kažkokių tabų. Man atrodo, visiškai teisingai buvo iškeltas ir skalūno dujų klausimas. Kaip mes ateityje e, užtikrinsime e, energetikos tiekimą pramoniai, kiek kainuos ta energija, kokį poveikį tai turės aplinkai. Viso to negali e, apspręsti e, vienas scenarius arba vienas projektas. Man atrodo, kad e, iš tikrųjų neturėtumėm dabar kalbėti vien tik tais apie skaičius, turėtumėm pagalvoti apie tai, kad e, jeigu yra užsibrieštas kažkoks tikslas, jis įtakos ir kitus tikslus. Ir dėl to Gali atsitikti taip, kad mes pasieksime visiškai ne tai, ką norėjome pasiekti. Aš esu labai dėkingas už šį tarpinį žingsnį, už pristatytus scenarius. Tai yra tik tolimesnis žingsnis, tai nėra proceso pabaiga ir aš su nekantrumu laukiu žaliosios knygos. Ačiū. Köszönöm szépen. A szocialisták nevében Fam Bremt asszony követ. Dėkoju toliau socialistų frakcijos vardu, kalbės ponas, pon, ponas Van Bremt. Raportūr. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Nors mes čia kalbame ne apie teisėkuros pranešimą, tačiau šis pranešimas yra tikrai labai svarbus pranešėjas dirbo su angelo kantrybė ir puikiai bendradarbiavo su mumis siekdamas rezultato. Mes aišku nežinome, kas atsitiks 2050 metais, ne vienas iš mūsų nesame kažkoks pranašas ar būrėjas, nežinome, kas mūsų laukia, tačiau dabar turime priimti sprendimus, kurie įtakos artimiausius 20 ar 30 metų o 2050-aisiais galėsime pažiūrėti, ko mums pavyko pasiekti. Mano frakcija yra labai svarbu, kad rytoj balsavimo metu e, nesusikoncentruotume į tai, dėl ko mes neturime ką pasakyti. Reiktų koncentruotis į tuos dalykus, kur mes galime kažką pasakyti ir kažką padaryti kalbėdami apie tikslus, turime turėti omenyje tuos tikslus, kurių galėtume pasiekti. Žinome, kad e, energijos vartojimo efektyvumo srityje dar yra daug ką e, nuveikti. Taip pat yra aiškių tikslų, kaip pavyzdžiui 45 procentai e, energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių energijos mišinyje ir taip toliau. Todėl norėčiau kreiptis į savo kolegas ir paprašyti jūsų e, palaikyti būtent tuos realizuojamus e, aiškius tikslus, kad pasiūstume aiškų signalą komisijai. E, šis dokumentas yra, yra svarbus dokum, dokumentas, tačiau mes čia nekalbame apie kažkokią studijų grupę, mes turime kalbėti apie konkrečius sprendimus, kuriuos turime priimti ir turėtume juos dabar priimti, turime priimti E, sprendimus e, atsižvelgdami į vadinamą no regret option. Tokiu būdu 2050 metais galėsime būti visiškai nepriklausomi nuo e, energijos tiekėjų. Ar jūs pasirengusi atsakyti į pono Rubiko klausimą? Pone Rubikai, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad mes jau esame pasiekę tam tikros pažangos ES, kalbu apie CO2 emisijų mažinimą. Manau, kad mums pavyksta siekti savo tikslo ir tikiuosi, kad iki 2020 metų Europa bus pavyzdinis pasaulio regionas. Norėčiau paklausti, ponė Van Bremt, kaip jūs įsivaizduojate, ką mes darysime toliau? Ar jūs įsivaizduojate, kad mes galėtume įvesti anglės dvideginio atspaudo mokestį e, remdamiesi apivartinės taršos leid... E, prekybos apivartiniais taršos leidimais sistema, kad galėtume priversti mokėti tuos, kurie palieka didžiausią atspaudą. Kolega, een, een, een, een oprecht heel interessante vraag. Dėkoju, buvo užduotas labai įdomus klausimas, ypač kalbant apie pramonę. Pramonė yra mums aktualus klausimas, e, bet manau, kad dabartinė prekybos apivartiniais pešos leidimai sistema neveikia tinkamai. Mums reikia kažkokios sistemos, kuris, kuri e, apmokėsintų visus produktus, nesvarbu ar jie pagaminti ES ar už ES ribų, kad visiems būtų taikomi vienodi reikalavimai. E, E, tačiau toks sprendimas reikalauja vienbalsiškumo taryboje. Jūs žinote, kaip sunku pasiekti kažkokį sprendimą vienbalsiai. Jeigu mes turėsime alternatyvą, e, tai tuomet reikia žinoti, kad tai yra alternatyva, nes negalima naikinti kažko, kai neturime alternatyvos, kai neturime kažko pakeisti. Bet čia yra e, įdomi diskusija, mes dar turėtume tai aptarti. Dėkoju. Norėčiau pabrėžti, kad pagal žydrosios kortelės procedūrą klausimų yra skiriama pusė minutės. Pusė minutės skiriama ir atsakymų. Toliau žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponas Turmesas. Dėkoju, Pone pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti poniai Cevelai, taip pat ir savo kolegos šešėlinio pranešėjo vardu norėčiau pasakyti dvi pastabas. Komisaras teis, e, teisus, kad iki 2030 metų mums reikia teisiškai saistančių tikslų e, energetikos ir klimato kaitos rydyje. Bet aš norėčiau papildyti komisaro, norėčiau pabrėžti, kad mums reikia aiškių tikslų e, efektyvaus energetikos vartojimo srityje, nes tai yra mūsų atsakas į energijos trūkumą, į energijos skur, skurdą. Tai yra vienintelis atsakas, kuris padėtų mums e, išgelbėti e, ar padėti išsivaduoti mūsų piliečiams nuo e, e šilumos ir energijos kuriamos deginant anglį. E, kalbant apie skalūnų dujas, mes turėtume būti realūs. Tai yra didžiulė keulystė, kalbant apie jos poveikį aplinkai. Ir tai yra iš tiesų e, skalūnų dujos yra e, labai brangus projektas ir mums e, turėti tokias svajonės kaip JAV yra nepraktiška, nes mes neturime tokios vamzdynų sistemos. Todėl manau, kad vienintelis atsakas yra energijos vartojimo efektyvumas. Ir ponė Jordan sako, kad e, teisi, kai jinai sako, kad du trečdalius elektrinių mes turėtume pakeisti O kaip mes galėtume to pasiekti, jeigu dirbtinai mažintume energijos kainas, jeigu mes nesuteiktume galimybės investuotojams gauti pelno? Todėl manau, mes turime e, siekti efektyvumo tam, kad galėtume įtakoti kainas. Toliau kitas e, dalykas, visos siūlomos sistemos turėtų būti skaidrios ir aktualios. E, dabar siūlomas modelis turi kelias klaidas. Visų pirma, e, šiame scenariuje ar šioje sistemoje neatsižvelgiamai atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir e, šiame e, scenarijoje numatytos kai, kurios, kai kurie kaštai, kai kurių energijos rušių yra pernelyg maži. Todėl mes turime, rengdami tokias sistemas ir jūs, komisarė, rengdami tokias sistemas turėtume atsižvelgti į aktualumą. Dėkoju. Dabar jūs turėsite galimybę pasisakyti dar pusę minutės, jeigu atsakysite į ponios Valstrom užduotą klausimą. Pono Matsono klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone, ponas Turmasas visiškai teisingai kalbėjo apie didesnį energijos vartojimo efektyvumą. Tačiau net ponas Turmes tikriausiai pritaps, jeigu, ta, pritars tam, kad jeigu mes ištryštumėme pasirinkti atsinaujinančius energijos šaltinius, turėsime, galėtumėme tą padaryti neišjungdami šviesos ir netaupydami energijos, nes turime tiek saulės šviesos, dykumų ir galėtumėme pažaboti tą energiją, tiek taip pat ir vėjo energija galėtų padengti mūsų energijos poreikius. Jeigu mes išdrįstumėme tą padaryti, efektyvus energijos vartojimas nebus toks svarbus tam, kad patenkintumėme visų poreikius. Prašau jūsų atsakymas. Greimai, manau, esate visiškai teisus. Saulė, vėjas mums teikia daug energijos. Taigi aš tikiuosi, kad jūs pritarsite tam, kad šimtų procentų būtų pasirengta atsinaujinančiais energijos, šaltin, energijos šaltiniais pagrįsta ekonomika. Tačiau energija iš atsinaujančių energijos šaltinių turi būti paremta mažesniais kaštais. Mums reikalingas visas trikampis - efektyvus energijos vartojimas, atsinaujantis energijos šaltiniai ir pažangus energijos tinklai. Ačiū. Kitas kalbėtojas pasisakys ECR frakcijos vardu, pana Šimanskis. Ačiū. Šis pranešimas yra labai sudėtingų dėrybų rezultatas. Kompromisas buvo pasiektas sudėtingai, tačiau ir pats kompromisas yra iškraipytas ir dėja mes negalime pritarti 91 punktui, nes klimato politika tampa dar griežtesnė, tai reiškia, kad tokiems sektoriams kaip plieno pramonė, popieriaus pramonė, kaštai smarkiai šauks. Ir taip pat tiems, kurie turi konkuruoti su Rusija, Kinija, Amerika, jiems išgyventi bus labai sudėtinga. Ir tai ypač svarbu, kalbant ir apie dėrybas dėl laisvos priekybos. Taip pat visiškas anglės atsisakymas yra nerealu, tai nėra susijęs su energijos sektoriaus realybė. 2035 metais teigiama, kad pusė mūsų energijos bus pagaminama iš mineralų. Taigi tokių šaltinių diskriminavimas nėra vien tik tai ne, nerealistiškas, tai kenkia ir mūsų energetikos sektoriui, stabdo investicijas ir taip pat rinka yra destabilizuojama ir energija tampa labai brangi, brangiausia pasaulyje. Ačiū. Norėčiau visus informuoti, kad e, vėluojame ir nenorėčiau suteikti galimybės e, dar užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Dabar ponas Rosis. Ačiū. Aš manau, kad visi galime pritarti kolegos pranešimui. Mes turėtumėme sugebėti panaudoti visus energijos šaltinius. Ir norėčiau priminti, kad gamb, kalbant apie biokūro gamybą, turime panaudoti atliekas, kiek įmanoma, atliekas iš žemės ūkio veiklos ar maisto atliekas energijai gaminti. Reikalinga bendra energijos rinka ES, kuri būtų visapusiškai integruota iki 2014 metų, kur būtų užtikrinamos tinkamos kainos įskaičiuoti ir aplinkosauginiai kaštai. Ankstesnis mūsų parlamento pirmininkas ponas Buzekas surengė susitikimus su nacionalinių parlamentų nariais ir mes e, reikalavim, ten reikalavome, kad būtų sukurtas, sukurta bendra energetikos rinka. Dėja, pirmininkas Šulcas toje srityje daugiau nieko nenuveikė. Taigi norėčiau priminti, kad kalbant apie kaštus Europoje, Dabar matome didžiulius skirtumus valstybėse narėse. Pavyzdžiui, pramoniai elektros energijos kaina Italijoje 130 procentų yra didesnė nei Prancūzijoje ar Lenkijoje, ar 80 procentų brangesnė nei Vokietijoje, 400 brangesnė negu JAV. 400 procentų brangesnė negu JAV. Taigi mes turime užkirsti kelią tokiai nesažininkai konkurencijai tarp pramonės šakų vieningoje rinkoje. Turime pasirūpinti, kad žmonės nepabėgtų iš Europos ir kurtų verslo kitur. Egységes Európai Baloldal nevében. Pone Matijas, dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegijai už darbą. E, dėrybos dėl šio dokumento buvo labai sudėtingos. Mes negalime paremti jūsų pasiūlymui ir taip pat nepritarėme komisijos pasiūlymui dėl paprastų priežasčių. Aš asmeniškai nemanau, kad pranešime kalbama apie prioritetus e, intervencijoms energetikos sektoriui atlikti. Kalbame apie išteklių stogą, tačiau ne kalbame apie saistančius tikslus atsinaujinantiems šaltiniams, e, neužsitikrinsime ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir nutolsime nuo taupaus energijos vardojimo. Ir tai yra labai neigiamas dalykas. Mes turime daugiau galvoti apie atsinaujinančią energetiką. E, Jūs kalbate apie brandolinės energetikos e, stiprinimą, bet vos dviejai metai praėjo pro, po Fukushimos nelaimės. E, liberalizavimas, privatizavimas, investicijos į šiuos sektorius neleis valstybėms narėms e, priimti sprendimų strateginiuose sektoriuose, dėl to mes jūsų neremėme. Dėkuoju. Dabar Wagner. 2050 metai, tai jūsų užsibrieštas horizontas, tai e, rodo, kad mes rimtai žiūrime į tai parlamente. Norėčiau e, pasveikinti kolegę parengusią pranešimą, tačiau mums taip pat reikia e, ne tik tikslų, bet ir deramų priemonių jums pasiekti. Ar kalbėsime apie iškastinį kūrą, E, ar kalbėsime apie atsinaunančius šaltinius, mes dabar sukeliame tam tikrą sumaištį verslo sluoksniuose ir neskatiname investicijų. Piliečiai turėtų turėti galimybę taupyti energijos išteklius. Mes nebegalime jos švaist, jų švaistyti, kaip kad darome dabar. E, pavyzdžiui, vyksta daugybė renginių, sporto renginių, e, muzikos renginių, E, labai e, daug šviesos energijos sunaudojama e, miestams apšviesti. Mes turėtume dabar dirbti, kad galėtume užtikrinti tvirtą pagrindą ateičiai. Ačiū dabar ponas Karinč. Dėkoju pirmininkė, komisijos nariai. Manau, kad šioje salėje yra keletas parlamento narių, kurie galvoja apie e, verslą, galvoja apie e, žaliuosius energetikos išteklius. Aš e, neremiu tokio požiūrio, nes manau, kad jis yra trumparegiškas. Jeigu mes norime plėtoti energetikos strategiją, turime atsižvelgti į tris aspektus ir turime subalansuoti juos. Pirmiausiai turime sumažinti CO2 emisijas, antra turime sumažinti mūsų didėjančią priklausomybę nuo importuojamų išteklių. Taip pat labai svarbu išlaikyti stabilės, subalansuotas, teisingas kainas vartotojams ir verslui. Tų tikslų galima pasiekti skirtingais būdais. Pirmiausia, galima derinti skirtingas galimybės. Turime pasitelkti atsinaunančius šaltinius, tai labai svarbu, ypač šiandien ir rytoj jie bus svarbus, bet taip pat neturėtume atsisakyti e, tokių kitų e, dalykų, kaip kad e, skalūnų dujos, galbūt tyrimai gali būti vykdomi šioje srityje, galbūt tai gali būti alternatyva e, Rusijos e, dujoms. JAV, kaip žinia, labai ma, didelė dalimi sumažėjo energetinė priklausomybė dėl to, kad vis plačiau naudojamos skalūnų dujos. E, reikia daugiau galvoti apie energetinę nepriklausomybę, kiek, kuo daugiau gaminsime patys, tuo mažiau reikės importuoti. Taip pat turime galvoti apie galimybę plėtoti brandolinę energetiką ateityje. Kai kurios šalys yra e, labai pažengusios šioje srityje, kai kurios e, netaip daug. Bet mes negyvename e, izoliuotoje saloje. Jeigu neturėtume prekiauti su likusiu pasauliu, negalėtume, e, neturėtume galvoti apie mūsų sąnaudas. Ir e, tai yra svarbu, dėl to turime galvoti apie skirtingas priemonės. Dabar ponė Riera Madurel. Dėkui, pirmininkė, komisijos nariai. Priemonių plane yra siūloma galimybė keistis Mes turime keisti energetikos sistemas. Tai yra būtina, kad užtikrintume energetikos tvarumą. Turime e, siekti, kad Europa būtų lyderė plėtojant švarę energetiką. Tai bus galimybė mums kovoti ir su klimato kaita. Kaip žinia, galime sukurti naujų darbo vietų, sumažinti energetikos sąnaudas vartotojams ir sumažinti priklausomybę nuo importo. Kaip sakė vis tik tai ponė Van Brandt, e, pranešime yra kai kurių aspektų, kuriuos reikėtų uh, E, dar geriau išanalizuoti. Parlamentas turi pademonstruoti atsidavimą, pasiryžimą kovoti su klimato kaita ir nustatyti saistančius reikalavimus pranešime. Taip pat turėtume paraginti komisiją e, apibriežti, sukurti geriausią scenarijų varumui, konkurencingumui, nes tai nepaprastai svarbu, kuriant bendrą energetikos politiką. Ačiū. Ačiū, ponas Helmeris. Pone pirmininkė, aš sveikinu pranešėją, parengus pranešimą, ji ten surašysi daug puikių dalykų, tačiau neišvengiamai jai reikėjo įtraukti ir europinę obsesiją susijusią su pasaulinio klimato atšilimu, nors to atšilimo jau nebuvo 17 metų. Labai džiaugiuosi, kad pranešime atvirai kalbama apie atitinkamas technologijas, dujas, brandolinę energetiką ir panašiai. Aš džiaugiuosi, kad dujoms yra skiriama pakankamai dėmesio, atsižvelgiant ir į skalūnų dujas. Taip pat džiaugiuosi, kad susirūpinimas išsakomas dėl e, kainų ir energetinio skurdo. Tačiau mūsų frakcija negali pritarti tam kad per daug kalbama yra apie atsinaujančius energijos šaltinius, taip pat apivertinių taršos leidimų sistema mūsų manimų yra ne, nenusisekusi, taip pat negalime pritarti anglės sekvestracijai, tai yra visiškas, visiška, visiškai nereikalingas ir neįperkamas dalykas, taip pat negalime pritarti tam, kad, kalba, kad būtų kalbama apie pasaulinius veiksmus, kurie irgi ne, neįperkami ir nereikalingi. Aš norėčiau įtikinti savo kolegas, susilaikyti balsuojant dėl šio pranešimo išsakant pagarbą pranešėjai, tačiau dėja pritarti jam tikrai negalime. Dėkoju, ponas Grifinas, vieną minutę. Pone pirmininkė, šią nakt dar 700 pensininkų Britanijos sušals mirtinai dėl to, kad egzistuoja kūro skurdas, dėl to, kad kairiųjų transliuotojas BBC ir tie, kurie nuolatos pasisako už vėjo energiją ir panašius dalykus, dalykus mano, kad pasaulinis klimato atšilimas sugriaus pasaulį. Tai yra religinė fantazija, kuria yra naudojamasi bandant didžiausioms e, korporacijoms iš to pasipelnyti. Anglės mokestis sukrauna pelną patiems turtingiausiems, kaip vargšas, kai tuo tarpu vargšas ponas Smithas sušala mirtinai gatvėje. Tai yra visiškai nei nepasiekiami tikslai, kai tuo tarpu realų žmonės viens po kito miršta. Tai iš tiesų absurdas, atsižvelgiant tai, kas vyk, ką daro dabar politikos elitas, tai yra žmonių žudimas. Ačiū. Köszönöm szépen most. Dėkoju. Dabar pasiekėme spontaniškų pasisakymų laiką. 12 norinčių pasisakyti yra mano sąraše. Šešiems iš jūsų suteiksiu žodį. Pirmasis kalbės ponas Keli. Uh, uh, Dėkuoju. Man uh, patiko ši diskusija, jos kryptis ir ankstesnė diskusija taip pat. Manau, kad pranešėja uh, komisijos narys labai išmintingai pasisakė. Europa turi pirmiausiai galvoti apie konkurencingumą. Jeigu mes norim konkurencingos Europos, mums reikia e, energetikos, kuri būtų nepernelyg brangesnė. Reikia galvoti apie energetikos išteklius atitinkamus ir turime galvoti, ką turime. Taip pat aš, aišku, norėčiau matyti daugiau atsinaujinančių šaltinių, reikia galvoti, kaip juos kaip geriau panaudoti, bet negalime atsisakyti viso kito, reikia šiek tiek sveiko proto, mums reikia atitinkamą energetikos mišinio. Ir dėl to man buvo malonu išgirsti, kaip pranešėja pasakė, kad neturėtume būti pernelyg dogmatiški. Uh, E, technologija nuolatos e, plėtojasi ir mes visuomet turime apie tai galvoti ir galvoti, spręsdami vairius klausimus, kurie galbūt dabar yra labai problemiški, bet gali būti palankus aplinkai ir konkurencingi ateityje. Ačiū. Dėkoju, ponas Dekampos. Dėkoju. Planavimas yra laisvė ir tik laisvė leistų mums planuoti ateitį. Mes turime kalbėti apie veiksmus, kurie skatintų energetikos vartojimo efektyvumą, turime skatinti Europos konkurencingumą šioje srityje. Energetikos politika yra susijusi su socialinė politika, nes ji įtakoja mūsų gyvenimą ateityje. Todėl mes turime padaryti viską, kad kaina, kurią moka vartotojas, būtų sąžininga ir kad nebūtų taikomi diskriminac... jokios diskrim... diskriminacinės priemonės įtakojančios kainas. Dėkoju. Ponas Paška yra kitas kalbėtojas. Jums zaslo, važinį pan prezidėjus, važinį pan komisar, v obdobį roku. Dėkoju už tai, kad suteikėte man žodį. Šio šimtmečio pirmajame dešimtmetyje ES <laughs> valstybės narės sumokėjo apie 200 milijardų eurų per metus. 2011 e, metais ta sus ta suma netgi pasiekė 280 milijardų eurų. Taigi mes turime greičiau imtis priemonių ES. Mes kol kas nematome priemonių, kurios padidintų energijos vartojimo efektyvumą tiek pramonės įmonėse, tiek namų ūkiuose. ES ir toliau pri, priklauso nuo energijos importo ir todėl mes turime kiek įmanoma veiksmingiau nu, vartoti energiją. Todėl aš visiškai pritariu komisijos pasiūlymui, e, kad proporcingai būtų įtraukti atsinaujinantis energijos šaltiniai ir jų e, dalis energijos mišinyje, energijos rūšių mišinėje sudarytų 55 procentus iki 2050 metų. E, dėkoju gesetzliche Vorgaben selten realistisch sind, wissen wir ja. Mes žinome, kad dažnai ketinimai nėra realistiniai. Jeigu iki 2050 metų siekiama 80 procentų sumažinti CO2, tai reiškia visa pramonė turėtų gaminti neišskirdama CO2. Mes žinome, kad tai yra fantazija. E, ir taip pat žinome, kad e, kai kurie žmonės pasitelkia kovą su CO2 išmetalais, e, gyrė brandolinę energiją. Mes matėme, kas atsitiko Fukushimoje ir iš tiesų brandolinė energija brangs, nekalbant jau apie brandolinio atliekų saugojimo kaštus, bet tai niekada neminima. Taip pat reikia nepamiršti ir testavimo brandolinių jėgainių nepalankiausiamis sąlygomis, kuris kol kas nerodo nerodo jokių rezultatų. Taip pat reikia nepamiršti to, kad ES nesigėdydama darbo, daro spaudimą energetikos rytyje ir prieš, tai, prieš tą mes turime visi pasisakyti. Dėkuoju. Ačiū kitas kalbėtojas, ponė Matula. Ponas Matula. Dėkoju. Norėčiau priminti kad egzistuoja tam tikrų prioritetinių sąlygų, kalbant apie veiksmų planą 2050 metams. Valstybės narės turi atsižvelgti į energijos rinkos liberalizavimo nuostatas ir turėtų atsisakyti energetikos rinkos kliūčių. Turėtumėme sutelkti energiją regioniniu lygmeniu. Konkretus pavyzdys būtų vakarų Rumunijos regionas, kur yra uh, svarbus geoterminės energijos ištekliai, kuriais nėra naudojamasi dėl biurokratinių kliūčių. Aš kreipiuosi į komisiją ir kompetentingas nacionalinės institucijas, kad būtų išanalizuotos galimybės ir veiktos kliūtys, kalbant apie investicijas į geoterminės energijos panaudojimą. Turi būti panaudojami savigamybiniai pajėgumai, tai užtikrintų mažesnės vartojimo kainas dujų importas gali būti diversifikuojamas, toliau investuojant į pietinį koridorių ir pasirūpinant suskystintų dujų terminalų Jodoje jūroje. Ponas Alves. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pabrėžti, kad pranešime pabrėžiama tai, kad ši strategija turi būti įgyvendinama visoje Europoje. Turime sureaguoti į tuos iššūkius, su, kuri, su kuriais susiduria labiausiai nutolę regionai, tokiausi regionai, salos, pavyzdžiui. Juk turime tikrai tokių atokių regionų Europoje. Komisija ir parlamentas turi suprasti, kad reikalingi specifiniai sprendimai, ieškant konkrečių atsakymų, sprendžiant specifines problemas ir pasirūpinant tuo, kad visapusiškas atsinaujančių energijos šaltinių potencialas būtų panaudojamas, tą matome Azorų salose. Atsinaujanti energija auga smarkiai ir jau yra viršyti 20 metų tikslai kai tuo tarpu mūsų politika laikosi senų standartų ir mes turėtumėme tą išspręsti 50 metų energi, er-, energetikos priemonių plane. Ačiū dabar žodis komisijos nariui diskusijoms apibendrinti. Gerbiami parlamentarai, norėčiau atsakyti jums jūsų klausimus. Visų pirma, kalbant apie energijos vartojimo efektyvumą man atrodo, yra teisinga, kad mes pasirinkome 20 procentų tikslą šioje srityje europinių lygmenių tik kyla klausimas, iki kada reiktų įgyvendinti šį tikslą, koks turėtų būti tvarkaraštis. Aš čia esu atviras, tačiau norėčiau pasakyti tokį dalyką. Šiuo metu mes stebime, ar valstybės narės įgyvendina priimtą direktyvą. Mes vertiname e, energijos taupimo pažangą ir laukiame to vertinimo rezultatų. E, E, čia taip pat yra pasitelktos ir kitos priemonės, e, ekologinis ženklinimas ir, ir panašiai. E, Tai yra tos priemonės, kurios yra e, išvardintos direktyvoje ir mes dar besibaigiant mūsų komisijos kadencijai pateiksime prognozę, ar, mū, ar valstybės narės pakankamai greitai įgyvendina e, direktyvoje nustatytas priemonės ir ar pavyks iki 2020 metų pasiekti 20 procentų tikslo, ar reikės e, nustatyti kitą tikslą 2015 e, metais. Taip pat manau, kad dabar e, yra tinkamas laikas nustatyti naują efektyvaus energijos vartojimo tikslą, atsižvelgiant į e, tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, e, į tai, kaip veikia mūsų bendra direktyva, kaip veikia nacionaliniai veiksmų planai. Taigi aš netgi būčiau linkęs pasakyti, kad 2015 metais mes galėsime nustatyti tikslus iki 2030 metų ir nustatyti tiems metams e, teisiškai saistantį energijos vartojimo efektyvumo tikslą kuris būtų pasirinktas pragmatiškai. Toliau kitas e, dalykas yra skalūnų dujos. E, visi suvokiame, kad dujos vaidina vis didesnį vaidmenį tiek pasaulio energijos rūšių mišinyje, tiek Europos energijos rūšių mišinyje. Dujos yra didžiausia turima masė e, mūsų išteklių. Dujų yra žymiai daugiau negu naftos žemėje ir dujos yra žymiai ekologiškesnės e, tiek pramonės rytyje, tiek energetikos gamybos rytyje. E, jos yra, pavyzdžiui, žymiai e, ekologiškesnės negu anglis. Be to, dujos yra labai lanksti. E, Priemonė, todėl e, tai galėtų būti puikus e, energijos šaltinis. Jeigu nėra vėjo ir saulės, tai būtent dujos galėtų būti e, tas energijos šaltinis, kurį būtų galima e, e, greitai pasitelkti. Šiuo metu yra išgaunama apie 500. 440 e, milijonų kubinių metrų per metus dujų. E, tai reiškia, kad mes vieną trečdalį dujų gauname e, Europos Sąjungoje, pagaminame Europos Sąjungoje, ypač daug pagaminama Junktinėje karalystėje. Tačiau visos prognozės susijusios su tradicinė dujų gavyba sako, kad 2030 metais tie dujų ištekliai išseks. E, todėl yra e, toks klausimas, ar mums reiks 100 procentų importuoti dujas iš e, Rusijos, e, Norvegijos, Kataro, Alžyro, iš pietų koridoriaus. E, Taigi, ar mes e, norime būti šimtų procentų priklausomi nuo importo, žinodami, kad Sibire, Arktyje, Nigerijoje, Alžyre e, taip pat yra tam, tikri, tam tikrų ekologinių problemų, taip pat žinodami, kad darbo sąlygos, kuriomis dirba to sektoriaus, dujų gavybos sektoriaus var, e, darbuotojai, yra tikrai baisios, ypač Sibire ir e, žinodami, e, kokia kyla grėsmė aplinkai e, Arktyje ir Sibire. Taigi, ar pamiršime visus šitos aspektus? Aš vis tik tai būčiau e, linkęs pasirinkti tokį visą apimantį požiūrį, nes aplinka yra aplinka, tai yra svarbiausias da dalykas. Todėl žinodami, kas JAV e, buvo daroma teisingai, o kas buvo neteisingai, kalbėdami apie skalūnų dujas e, ir bandomuosius projektus, re, pro, projektus reikia užtikrinti kiek įmanoma didesnį saugumą šioje srityje. Aš tikiuosi, kad ES inžinieriai e, atliks savo užduotis ir į savo bandymus įtrauks taip pat ir vandens e, aplinkos apsaugą ir e, išsamei išnagrinės skalūnų dujas. Tai turėtų būti e, mūsų visų bendras ambicingas tikslas. E, galbūt čia lyderiaus Lenkija, Baltijos valstybės, tikriausiai Junktinė karalystė bus lyderė šioje srityje. E, tokiu būdu mes galėsime vystyti europinę aplinkosaugos filosofiją. Ir jeigu tai bus tik 10 ar 50 procentų dujų kiekio, kurio reikia Europos e, Sąjungai, bet jeigu tą kiekį mes pa, pasigaminsime čia Europos Sąjungoje, mes tokiu būdu duosime atsaką partneriam iš Rusijos ir jų norui sudaryti ilgalaikės sutartį, sutartis. E, duosime atsaką jų norui dujų kainą sieti su naftos kainomis. Taigi e, atitinkamas dujų kiekis reiš, leidžia mums e, pasirinkti laisvesnės sutarties su partneriais nuostatas. E, ir būtent jeigu įvyks skalūnų e, dujų revoliucija pasaulyje ir Europoje, mes galėsime duoti atsaką Rusijai. E, galbūt ateityje Ukraina bus ne tik tranzitinė Rusijos dujų šalis, bet ir skalūnų dujų šalis, iš kurios bus eksportuojamos e, dujos Europos, e, skalūnų dujos Europos Sąjunga. Todėl aš patarčiau nesilaikyti neigiamos pozicijos. Geriau būkime atviri, kalbėdami apie skalūnų dujas. Aš nesu ir labai aistringas jų šalininkas, bet manau, kad mes turėtume pasirinkti pragmatišką požiūrį ir palaukti e, bandomųjų projektų rezultatų. Kalbant apie energijos kainas, e, iš tiesų mes turime nepamiršti e, ekonominių faktorų. Vartotojai yra labai jautrus, kai jie gauna labai didelę kainą. Todėl mes turime. E, naudoti pažangės technologijas energetikos srityje. Tačiau kita vertus e, turime daryti viską, kad nebūtų pasiektas e, energijos kaštų pikas. E, Europos Sąjungoje ir toliau aktuali energetikos skurdo problema yra Europos Sąjungoje piliečių, daug piliečių, kurie nebegali sumokėti savo sąskaitų už energiją, už šildymą. Todėl mes turime čia kalbėti apie socialinę politiką ir turime kalbėti apie tai, kad socialinė politika turėtų būti taip pat siejama su energetikos politika. Aš pasisakau prieš e, reguliuojamas kainas. Manau, kad mes turime kalbėti apie realias, apie rinkos kainas. Todėl e, turime suvokti, kad veikia ne tik didmeninė, bet ir mažmeninė rinka. Ir 20 iš visų ES valstybių narių e, vartotojams siūlo reguliuojamą iš anksto nustatytą kainą, kuri netitinka atitinka e, paklausos ir, ir pasiūlos standartų ir rinkos sąlygų. Bet e, Bet reikia pasakyti, kad dėl tų iš anksto nustatytų kainų atsirado 29 milijardų eurų deficitas. E, ir būtent dėl to taip pat vyrauja energetinis skurdas. Taip pat mes turime toliau skatinti alternatyvius energijos šaltinius, atsinaunančius energijos šaltinius ir kol kas mes nesame nedarome spaudimo šioje srityje. Toliau kalbant apie energijos mokslinių tyrimų programą Horizon 2020, čia energijos saugojimas vaidina labai svarbu vaidmenį. Taip pat elektros tinklų kokybė, e, brandolių sintezė. E, taip pat vaidina svarbu vaidmenį, tačiau yra ir kitų priemonių, kurios vaidins svarbu e, vaidmenį ateityje. Aš dalyvau Islandijoje atitinkamoje konferencijoje ir manau, kad yra daug potencialių dar priemonių. Dėkoju. Az utolsó szó Niki Cavella. Kągi galiausiai Niki Cavella, pranešėja apibendrins diskusijas. Ačiū pirmininkė. Komisarė, man labai patiko tai, ką Jūs kalbėjote apie Europos politiką apie tai, kad nėra kreipiamas dėmesys į sąlygas, kurių laikantis vykdoma gavyba kitose šalyse, iš kurių mes pato importuojame energiją. Amerik amerikiečiai sako, na, svarbiausia, kad tai manęs neliečia, tai nėra mano kieme, tai nėra daroma mano kieme. Taigi, e, šiame pranešime aš bandžiau suderinti tas nuomonės, kurios išsiskiria. Bandžiau surasti bendrų argumentų. Galbūt dėl to pranešimas gavosi toks, toks ilgas, kalbant apie efektyvų energijos vartojimą, energijos taupimą. Mes apie tai kalbame pranešime ir siūlome tai traukti į nacionalinės mokymo programas, kad energijos taupimas prasidėtų visuomenėje nuo ankstyvų dienų. Taigi komisijos nariai. Tikiuosi, kad šiuo pranešimu mes išsakome aiškę poziciją dėl energijos politikos, kuri numatyta iki 30 metų. Tikiuosi, kad komisija pateiks vėliau ataskaitas, kuriuose bus aiškiai išdėstyti paprasti tikslai, bus kalbama apie a, įvairių energijos rūšių ateitį Europoje tam, kad Europos piliečiai žinotų ir taip pat Europos bendrovės investuotojai žinotų tiksliai, kokios bus kelio gairės tam, kad galėtų joms skirti dėmesį savo veikloje ateityje. Dėkoju poniai Cevelai. Baigiame diskusijas. Dabar toliau e, žodinis klausimas pateikiamas komisijai e, dėl ES brandolinio elektrinių rizikos ir saugos vertinimo testavimo.